Ponas ir ponai, kai kurie kolegos atkreipė mano dėmesį į vieną aspektą, kurį norim dar kartą pristatyti, kad per praėjusias dienas ir savaitės Europa nukentėjo didelė jos dalis nuo sudėtingų oro sąlygų, dėl potvinių po vandeniu pateko e, ištisi pakrančių regionai, e, taip pat e, audros padarė didelių, didelės žalos. Frakcijos susitarė tarpusavyje šios klausimus išsamei apsvarstyti per vasario mėnesio plenarinę sesiją. Europos parlamento vardu dar kartą norėčiau pareikšti mūsų solidarumą su nukentėjusiais ir aš tikiuosi, kad ES institucijos ir valstybės narės imsis greitai ir nebiurokratiškai reikiamų pagalbos veiksmų sausio 22 dieną globojant jungtinėms tautoms bus rengiama antroji konferencija dėl Sirijos ateities. Šis ilgą laiką lauktas susitikimas turėtų suvesti prie vieno stalo Sirijos režimo ir opozicijos bei tarptautinių partnerių atstovus siekiant e, daryti galą pilietiniam karui ir e, sudaryti pernamą laikotarpio vyriausybę. Sėtinga padėtis Sirijoje kelia grėsmę šios konferencijos suorganizavimui, tačiau labai svarbu, kad jį būtų surenkta. ES visus busimosios konferencijos dalyvius paragino nenukelti šios konferencijos surengimo datos Europos parlamento frakcijos vienbalsiai pritarė šiam raginimui, Europos parlamentas ir toliau įdėmiai stebės, kaip rutuliojasi įvykiai Sirijoje ir dės visas pastangas, kad e, konfliktas būtų išspręstas, pons ir ponai. Man buvo pranešta, kad kolega Brokas buvo asmeniškai užsipultas Rumunijos e, premjero E, nes e, kolegos Broko mintis apie imigraciją buvo e, palygintos su nacistiniais išsireiškimais, bent jau žiniasklaidoje apie tai, tai buvo prašta, aš pasistengsiu su ponu Ponto šį klausimą aptarti, kadangi artimiaus laikus su juo susitiksiu ir nepriklausomai nuo to, ką pasakė ponas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 plenų sesijų kalendorių. Pakeitimų tikimo terminas baigėsi antradienį, sausio 14 dieną 12 val. balsuosime trečiadienį.